birželio 16 dieną nuo 9 val. ryto iki 12.30, nuo 15 val. iki 20 val. ir nuo 21 val. iki 24 val. Darbo atvarkė skelbiama Europos parlamento interneto svetainėje. Dėkuoju už kantrybę ir ištvermę. Posėdis baigiamas.